protokolas yra parengtas ir jeigu jūs neprieštaraujate, tai jis yra patvirtintas. Dabar darbo tvarkės klausimas. Antrojo svarstymo dokumentas tai yra Česlavo Adam Sikerski rekomendacija dėl maisto produktų skirstimo labiausiai nepasiturintiems sąjungos asmenėms. Pranešėjas pirmiausia gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas ponios, gerbiami ponai. Maisto produktų skirstimas labiausiai nepasiturintiems jau turi ilgą priešistoriją. Ta programa prasidėjo prieš gerą dešimtmetį, kai buvo konstatuota, kad kai kuriuose valstybėse nepakanka žemės ūkio produktų, maisto produktų. Ir vėliau šito, šitie to maisto produktų rezervo atsargos sumažėjo ir buvo priimtas sprendimas jų papildomai įsigyti. E, tiesiog daryti intervencinius pirkimus rinkoje. Europos teisingumas teismas priėmė atitinkamą sprendimą dėl maisto produktų įsigijimo rinkoje ir konstatavo, kad tai nedera su ES steigimo sutartimis ir kad būtina apsiriboti tais maisto produktais, kurie yra sukaupti intervenciniuose rezervų sandėliuose. Šita programa po to buvo padidinta iki 100 milijonų eurų ir buvo nuspręsta imtis įvairiausių veiksmų laikantis papildomai priimtų teisės nuostatų ir taisyklių. Ankstesnis komisijos pasiūlymas buvo patvirtintas parlamente, tačiau jam nepritarė taryba. Ir ta programa rėmėsi ne tik tai bendraja žemės ūkio politika, bet ir kitais teisės aktais. Lenkijai pirmininkaujant buvo imtasi priemonių, kad šita programa galėtų naudotis kuo platesnis asmenų ratas. 2011 metais buvo sušauktas trilokas, parlamentas ir komisija, komisija susidarė dėl komisijos pasiūlyto varianto. Ir 2011 metais buvo darbas pratestas, o Strasbūrė 2011 metais sesijos metu buvo galutinai susitarta dėl šito dokumento. Žemės ūkio komitetas čia įnešė didžiausią indėlį sprendžiant šią problemą. Žemės ūkio komitetas išsakė pritarimą kompromisiniam susitarimui ir tam tarybos pasiūlytam kompromisiniam sprendimui. Šitas kompromisas numato tos maisto skirstimo programos įgyvendinimą. Yra numatyta 500 milijonų eurų programai įgyvendinti. Tai yra pakankamai didelė suma. Šita programa bus vykdoma pagal bendrą žemės ūkio politiką, tačiau vis dėlto parlamentas pasisako už tai, kad pirmiausia būtų naudojami ES pagaminti maisto produktai. Labai svarbu gamintojams skirti paramą, gaminant šios produktus ir užtikrinti, kad tų maisto produktų kilmė būtų Europos Sąjungoje. Be to buvo susitarta, kad ypač žiemos metu reikia teikti tiesioginę pagalbą maisto produktais, ypač labiausiai nepasiturintiems, skurstantiems asmenims. Pagal šią programą tie asmenys turėtų turėti galimybę gauti tą e, paramą. 8, apie 18 milijonų asmenių, asmenų ES galėtų gauti tokią paramą, tai yra senyvo amžiaus žmonės, e, šeimos, e, daugiavaikės šeimos. ES išsiplėtė ir todėl išsiplėtė ir tokių nepasiturinčių asmenų ratas. 40 procentų, 5 milijonų žmonių ES grėsia e, skurdas. Įvairiausios labdaros organizacijos teikia paramą maisto produktais, kuri yra labiausiai reikalinga skurstantiems asmenims. Todėl mes turėtume dėti visas pastangas, kad būtų parengiami tinkami teisiniai pagrindai programai nuo 2014 metų iki 2020. Ačiū, ponė Sikerski. Dabar komisijos narys Čiolas komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau uh, yra parengtas 2012-2013 metų planas ir programos nebebus. Uh, tęsiamos po trejų metų intensyvių diskusijų tarp dėrybų, kaip e, jau e, pranešėjas sakė, pagaliau pavyko rasti naują juridinę bazę šiai programai 12 ir 13 metams. O tie metai e, pagal Teisingumo teismo sprendimą daugiau nebepriklauso ankstesnės programos apimtai. Dabar ES išgyvena vieną sudėtingiausių pastaraisiais dešimtmečiais ekonominių krizių ir piliečių, kurie uh, yra reikalinga pagalba maistu, skaičiai išaugo nepaprastai smarkiai. Todėl mes politiškai ir pilietiškai esame atsakingi, netelsdami sureaguoti, kad padėtume žmonėms, kurie labiausiai kenčia. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Europos parlamentui visam ir ypač Europos parlamento nariams, kurie asmeniškai yra e, atsidavę šios e, programos problemų sprendimui E, jūsų dėka buvo galima pasiekti kompromisą tokiame sudėtingame dosie ir jūsų dėka e, mums e, pavyko sužinoti aiškiai Europos parlamento poziciją. Šią progą taip pat norėčiau padėkoti valstybėms narėms, kurios e, pademonstravo tikrą europietišką dvasę ir e, darė viską, kad būtų pasiektas politinis sutarimas. Europos komisija remia tarp institucinių dėrybų rezultatą ir e, sutinka su tarybos pozicija priimta per pirmąjį svarstymą, kai sakoma, kad bus galima šią sistemą pratesti iki 2013 metų. E, komisija e, e mano, kad E, buvo imtas pakankamai pastabų, pastangų, kad šis sustarimas taptų įmanomas. Nuo jau kuris laikas mes bandome pakoreguoti reglamento tekstą nuo pat 2008 metų, kreipėmės į kai kurias valstybės narės ir ypač Europos parlamentą, kad būtų prisidėta prie šio darbo. Dabar matome, kad kvalifikuotojai dauguma pasisako už programos pratesimą pereinamajam laikotarpiu iki 2013 metų. Tačiau pereinamasis laikotarpis tuo netrukus pasibaigs ir uh, E, mes e, turėsime jau dabar tvirtą juridinę bazę pratesti šią programą ne tik 12-13 metais, bet ir vėliau. Tai bus daroma BŽUP rėmose ir e, ši programa nebus netikėtai nutraukta, kaip kad būtų buvę anksčiau, jeigu būtume nepakeitę juridinės bazės. Taip pat žinome, kad 12-13 metų laikotarpiu yra numatyta papildoma išteklių suma ir mes norime, kad tos sumos būtų paskirtos kuo greičiau. Ačiū komisarė. Dabar pereisime prie frakcijų pasisakymų. EPP dvi minutės vardu kalbės dvi minutės Libra. Ačiū ponė pirmininkė. Taigi buvo pasiektas susitarimas Ir mes turime rytoj išreikšti savo nuomonę apie tai per šį plenarinį posėdį. Galiu Jums pasakyti, kad man e, lieka e, toks keistas įspūdis. Pirmiausia, aš džiaugiuosi, paskui man kyla tokių šiokių klausimų ir trečia, man šiek tiek neramu. Aš džiaugiuosi, kad E, e, europiečiai šiais metais ir kitais metais galės prasimaitinti dėl ES programų skirtų žmonėms, kurie yra labiausiai nepasiturintys. ES sugebėjo atblokuoti e, lėšas ir panaudoti jas, jeigu reikės. Ir dabar matome, kad 82 milijonai ES nepanaudotų lėšų kol kas likę ES kasoje. O klausimas kyla man dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Kaip galime įsivaizduoti, kad po 2014 2014 metų gal 13 milijonų europiečių turės naudosis tokia e, programa. Kiek iš tiesų bus žmonių tuo metu? Sprendimas egzistuoja, mes sprendimą puikiai žinome, todėl kreipkime į tarybą, kad ji imtųsi tenkančios atsakomybės ir numatytų e, nuolatinį finansavimą šiems fondams pagal daugiametę programą. Mes e, e, žinome, kad jeigu tos lėšos nebus skirtos, padariniai gali būti dramatiški. Priimkime šį kompromisą, bet dar kartą pakartokime, kad mes e, esame pasiryžę toliau e, tęsti e, bendrą žemės ūkio politiką. SND frakcijos vardu vieną minutę, ponas Kapulas Santos, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti pono Sikirskio kolegos pateiktoms rekomendacijoms. Taip pat džiaugiuosi, kad atvyko komisijos narys Čiolos. Dėkuoju jam už tai, kad jis tiklai, tikrai laikėsi ryštingai ir mums pavyko išlaikyti šią pagalbą nepasiturintiems asmenims. Mes pademonstravome europinį solidarumą tokiu metu, kai to labiausiai reikia, nes išgyvename giliausią ekonominę krizę ES. Taigi, nepaisant kai kurių valstybių narių nenoro, aš esu įsitikinęs, kad e, mums pavyks išsaugoti ir išlaikyti tokią paramą. Nesvarbu, iš kur bus skiriamos lėšos. Svarbu, kad ateityje tokia parama ir toliau bus skiriama, tol kol Europoje susidursime su skurdu. Aš tikiuosi, kad to nebus ilgai, nes mums pavyks susidoroti su skurdu savo žemynę. Dėkoju ponui Kapulos, dabar liberalų frakcijos vardu. Dvi minutės, ponia Gular. Ačiū ponė pirmininkė, laba diena gerbiamas komisarė. Dėkojame už jūsų parmą, aš čia stoviu, už tai, kad pavyko pasiekti tokio rezultato. Tai labai geras žinklas, rodantis, ką institucijos gali padaryti, jeigu jos dirba kartu. Ir aš tikiuosi, kad mes toliau taip sugebėsime dirbti. Dvi pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia, e, E, turiu galvoje e, darbo grupę kovai su e, dideliu skurdu, kurios pirmininkė aš esu. Manau, kad ES tikrasis klausimas susijęs čia yra su subsidiarumu ir kas yra atsakingas, kokiu lygmeniu. Mano darbo grupėje e, labai griežtai yra traktuojamas subsidiarumo klausimas ir e, būtų galima sakyti, kad vietos lygmenių turėtų būti rūpinama labiausiai nepasiturinčiai žmonėmis. Ir e, tada Europa, Europos institucijos išliktų tik tai tokios institucijos, kurios nustato biudžetinę drausmę, kontroliuoja, kad viskas būtų teisingai, o pagalba konkrečiai žmonėms palieka vietos lygmeniui. Gerbiamas komisarė, taip pat manau, kad reikėtų apginti strategiją Europa 2020. Man labai neramu, kad Europos 2020 arba Euro plus planuose priimtose E, vadovų lygmenių yra visiškai nevekreipiamas dėmesys skurdžiausių žmonės. Aš manau, e, kad e, pagalbos maistų klausimas turėtų būti svarstamas pagal bendrą žemės ūkio politiką. Mes tikslaus apibrėžimo kol kas negalime pateikti, betgi ši politika yra susijusi ne tik su socialiniu aspektu, bet ir su žemės ūkio politika. Kokio pobūdžio bendroji žemės ūkio politika maistą gali suteikti tiems, kurie neturi priemonės apsirūpinti maistu patys. Kaip mes mes paskirsime tas lėšas, ar per labdarą, ar mes tiesiog sukursime tokią bendrą žemės ūkio politiką, kuri užtikrins maisto tiekimą visiems. Gerbiamas komisijos narė, aš tikiuosi, kad jūs mums padėsite ir mes galėsime išsamei ir giliai e, padiskutuoti apie priemonės konkrečias, kurios galėtų būti naudingos visiems. Dėkuoju, ponė Gular. Žaliųjų frakcijos vardu. Pusantros minutės. Dabar ponas Hausling. Aš taip pat norėčiau padėkoti tiems, kurie padėjo pasiekti kompromisą ir užtikrinti tą tik tinkamą rezultatą. Labai svarbu teikti pagalbą maisto produktais tiems 19 milijonų žmonių, kuriems tokia pagalba yra reikalinga. ES turi parodyti savo solidarumą su tais asmenimis. Mes žinoma turime pagalvoti ne tik apie tų dviejų metų laikotarpį, bet ir pamastyti apie programas po šio laikotarpio pabaigos, kadangi po tų dviejų metų skurdas dar nepranyks, mes turime ir toliau dėti pastangas, kad mes nebūtų kalbama apie pertekliaus naikinimą, kuris susidaro ES žemės ūkio gamybos rytyje, bet turime užtikrinti, kad būtų suteikiama parama tiems, kurie skursta, o tai galima padaryti kartu su ūkininkais ir su tais, kuriems reikalinga tokia pagalba. pagalba. Labai svarbu tokią maisto produktų paramą teikti kaip ES masto programą ir mes tikimės, kad po to, kai yra atblokuotos lėšos, bus numatytos ir naujos tos pagalbos teikimo koncepcijos. Ačiū, ponė Hoisling. Konservatorių reformistų vardu Nikolson. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Sikirskį parengus šį pranešimą. Man šis pranešimas atrodo žvelgiantis labiau į praeitį, nei kad į ateitį. Mes grįžtame į tuos laikus, kai Europa turėjo kalnus sviesto ir pieno upes. Ir dabar to nebeturime. Šiandien, kągi mes turime ir ką mes diskutuojame, mes kalbame apie socialinę politiką. Aš, žinoma, užjaučiu labiausiai nepasiturinčius žmonės, bet aš manau, kad turėtų būti geresnių būdų šiai problemai spręsti. Pirkti maisto produktus ir juos skirstyti labai brangiai kainuotų, taigi, kaip jau sakiau, turėtų būti geresnis būdas šiai problemai išspręsti ir komisija turėtų paieškoti tokio būdo. Žinoma, kad esama daugybė problemų valstybėse narėse, taip pat susijusi ir su klimatinėmis sąlygomis. Bet, kaip jau sakiau, tai nėra pats geriausias būdas tokios paramos teikimas. Dėkoju ponui Nikolson, dabar GUE frakcijos vardu. Pusantros minutės žodis ponui Omardžiai. Pirmininkė, Rytoj prašoma, kad mes balsuotume, kad nuo 2014 metų būtų nutraukta ES pagalba maistu neturtingiausiams žmonėms. Bet šiandien neturime, kadangi šiandien neturime jokių garantijų dėl būsimų planų, tai gėda, gėda, kad blokuojanti mažuma e, yra sutelkta ties Vokietija ir trukdoma duoti maisto tiems, kurie yra alkani. Tai parodo, kuo tapo ES, kuri paugoja solidarumą, e, e, logiškumo, e, ultraliberalizmo ir biurokratizmo labui. Tai parodo, kad Europos projektas, kurį vykdome šiandien, yra labai silpnas kai reikia rasti milijardus bankams, mes sugebam apeiti įstatymus, o kai reikia rasti uh, E, šiek tiek pinigų maistui skurdžiausiam žmonėms, mes randam didžia, daugybę juridinių argumentų, kaip to išvengti. Vokietijos pozicija, teisingumo teismo ir jo teisėjų pozicija. Uh, akivaizdžiai parodo, kad jie prarado realybės vaizdą ir mūsų frakcijai tai atrodo yra nepateisinama. E, tas sprendimas yra susijęs su daugybės žmonių pamaitinimu ir tai tik sustiprins atotrukį tarp ES ir piliečių. Europa, e Dėkoju Omar G. FD frakcijos vardu kalbės Egniu. Vieną minutę. Ačiū. Programos, kurios yra sukurtos intervenciniams ištekliams sukurti, yra geros, bet ar tos programos kada nors yra vykdomas taip, kaip reikia? Ne, net komisija elgesi neteisėtai. Galiu pacituoti Danijos parlamentą. Europos komisija remiasi neteisėtų juridinių pagrindų. Čiagi šiame pranešime kalbame apie žmonės, kurie neturi pakankamai maisto. Ir Europos komisija siūlo bažaupų sukurti e, tokias priemonės, kurios sustabdytų maisto gamybą kai kuriuose ES ūkiuose. E, aš, matydamas komisiją, komisija apgailestauju dėl prancūzijos e, ūkininkų. Mano e, valstybės ūkininkai, kaip ir prancūzijos ūkininkai, ateityje yra prašomi gaminti mažiau, o ne daugiau, kai trūksta maisto. Europos komisija sako, kad dėl to e, Europos e, pasaulio klimatas atvės, bet paskutiniai skaičiai rodo, kad per 2000 metų klimatas nei kiek neatvėso. E, šį savaitgalį aš savo ūkiją nuo 96 metų e, pirmą kartą registravau tokią žemą temperatūrą. Europos komisija, atrodo, pasiduoda e, neracionalumui. Kada pradės vyrauti blaivus protas? Yes. Mr. Anju, perhaps the word. Pone Anju, galbūt žodis kvailas nelabai tinka Europos parlamentaro uh, mandagioje Europos parlamentaro kalboje. Neprisijungusiųjų vardu vienai minutiai e, žodis Stojanov. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti komisijos ryštu, kadangi po paskutinio svarstymo praėjo tik tai ketveri mėnesiai priimti sprendimai. Anksčiau tom, tam reikėdavo keliarių metų. Mes labai patenkinti šitą rezoliuciją, bet tai nereiškia, kad reikia mažinti apsaugas komisijai. Dabar laikas veikti, kadangi tas kompromisinis periodas yra numatytas tik tai dviejų metų laikotarpiui. Taigi jau rytoj reikia pradėti pasirengimą kitam programavimo periodui. Norėčiau pasinaudoti progą ir priminti jums, kad Bulgarija yra vienintelė valstybė, kur nedalyvauja šioje programoje. Jinai dar nėra gavusi jokios paramos iš šios programos, todėl Prašau, užtikrinkime, kad visos valstybės lygiverčiai dalyvautų šioje programoje. Dėkoju, dabar perėsime prie atskirų pasisa pasisakančiųjų. Pone Ester, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė be 800 milijonų žmonių, apie 18 milijonų žmonių, apie kuriuos mes kalbame, yra dar 43 milijonai žmonių, kurie nepakankamai baltymų gauna su maistu, negali jie gauti mėsos du kartus per savaitę. Taigi mes turime padėti tiems žmonėms, kurie negali sauliaisti du kart per savaitę gauti baltymų. Ekonominė krize, aišku, dar apsunkina padėtį. Dabar padėtis nėra tokia, kad mes galėtume taupyti maisto srityje. Ir tą, į tą būtina atsižvelgti, kalbant apie naują daugiametę finansų programą. Labai svarbu išplėsti šios programos vykdymą, taikant sąlygas, kurių reikalauja Europos parlamentas. Mes negalime pasiduoti, atsižvelgiant į tai, kad taryboje daugybė valstybių narių iškėlė išlygas šio teisės akto atžvilgiu. Mes turime atgaivinti maisto tiekimo idėją ir turime užtikrinti, kad maistas būtų teikiamas ir po 2014 metų. Europos parlamentas tikrai negali nuleisti rankų, kai yra sprendžiamas toks svarbus klausimas. Negalima susilaikyti su esama padėtimi. Dėrėdamėsi dėl naujos finansinės perspektyvos turime aiškiai išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Ir turime pasirūpinti, kad būtų rastas sprendimas tarp parlamento ir tarybos dėl maisto skirstimo labiausiai nepasiturintiems bendrijos asmenims. Maisto bankai tikrai puikiai dirbo, jie būtų negalėję to padaryti, jeigu mes būtume klausęsi kai kurių tarybos valstybių narių atstovų egoistinių pasisakymų. Taigi mums pavyko užtikrinti bent jau šiokią tokią pagalbą bendrijos asmenims. Dėkoju. Dabar pusantros minutės ponė Sarbu. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems ieškant kompromiso dėl šios programos. Europos Sąjungoje skurdas plinta ir milijonai žmonių negali gauti karšto maisto kasdien. 18 milijonų ES piliečių naudojasi šią programą. Todėl finansavimo sumažinimas ir nacionalinės dalies padidinimas būtų katastrofiškas šiais krizės metais. Turime išsaugoti šias programas ir išlaikyti finansavimą iš BŽUP net ir po 13 metų. Turiu pasakyti, kad mane labai neramina Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybių pasisakymai dėl šios programos panaikinimo galimybė gauti maistą yra pagrindinė teisė, ypač tokios gilios ekonominės ir finansų krizės akivaizdoje. Mes esame įsipareigoję padėti skurdžiausiems piliečiams, tiems, kurie negali patys savo pagelbėti. ES turi parodyti, kad solidarumas nėra tik popierinis principas. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Sarbu, dabar pusantros minutės ponas Lajan. <clears throat> Uh, uh, uh, Dėkuoju, kaip ir kiti anksčiau minėjo, šita programa pradėjo, pasidėjo tada, kai buvo E, sviesto kalnai ir pieno upės mūsų valstybėse. O dabar situacija pasikeitė ir reikia pripažinti, kad šita programa priskirtina prie socialinės politikos, o ne prie bendro žemės ūkio politikos. Komisija pasiūlė po 2014 metų šitą e, programą perkelti į socialinę sritį. Aš manau, kad tai yra sveikintinas žingsnis. Labai svarbu užtikrinti, kad biudžetas šiai programai finansuoti būtų tvarus. Norėčiau, kad rytoj būtų pasisakyta už šią rezoliuciją, kadangi 20 valsty... valstybių parama, kuri yra skiriama skursantiems asmenėms sudaro 205, 200 milijonų eurų, bus padinta iki 250 milijonų eurų. Tai yra nepakankamas, todėl šitą sprendimą reikėtų laikyti tik tai laikinu. Žinoma, ir reikėtų pagalvoti, ar po 13 metų bus programa pratesiama, tačiau rytoj reikėtų balsuoti dėl to, ar bus atblokuotos lėšos artimiausiam dviejų metų laikotarpiu, o po to, galvojant apie šios programos ateitį, vis dėlto noriu pasakyti už tai, kad tai būtų perkelta į socialinės paramos sritį. Pusantros minutės, ponia Kornelisen, žaliu. šitas kompromisas pasiektas taryboje iš tikrųjų išsprendžia labai svarbų klausimą. 18 milijonų skurdžiausių gyventojų Europoje dabar vis dėlto gaus maisto pagalbą maisto produktais. Tačiau aš vis dėlto esu sunerimusi, kadangi nežinia, ar tinkamai bus finansuojami maisto bankai ir kad po to jie galėtų savarankiškai funkcionuoti. Tie bankai nebuvo pasirengę tam, kad bus nutrauktas finansavimas, todėl reikia užtikrinti, kad šita programa būtų pratesiama iki 14 metų, bet ir po to laikotarpio nenutrūktų. Labai svarbu užtikrinti, kad bankai kurie yra priklausomi nuo tos pagalbos, nenustotų veikti. Mes turėtume taip pat e, numatyti galimybės e, perskirstyti šios maisto produktus, kurių perviršis yra susidaręs, tam yra logistikos e, programos, galima pasirenkti tiems procesams iš anksto ir labai svarbu jau dabar užtikrinti aiškumą, kas bus po 2014 metų. Lion, there, there from... Kolegai Lion buvo pakelta kortelė, klausimas. Norėčiau paklausti kolegos E, nuo 2013 metų reikės spręsti socialinės politikos specifinės problemas. Aš žinau, kad valstybėms narėms priklauso socialinės e, pro, politikos problemos daugiausia. Bet pagal šešių dokumentų paketą valstybės narės nebekulės, nebegalės turėti socialinės politikos, nes dėl Europos komisijos sprendimų socialinių išlaidų nebus galima daugiau didinti. Taigi mes persi permetame atsakomybę valstybėms narėms, kurios savo ruoštų negali nieko padaryti socialinės politikos rėmose ką mes galvojame padaryti ES lygmenių iš biudžeto socialinės politikos labui. Pone, pone Lajan, aš galiu tik paaiškinti ponui Tarabelai. Aš mielai norėčiau, kad atsakomybė būtų perleista tik valstybėms narėms, bet aš turiu pripažįsti, kad taip nėra. Todėl aš remiu komisijos pasiūlymus ir manau, kad jie gali būti įgyvendinti ES lygmenių, bet tai bus daroma per o, juridinę bazę socialinės politikos rytyje, o ne per bendrą o, e, žemės ūkio politiką. Vokčišovski. Toliau ponas Vačiachovski vieną minutę. Dziękuję, panie przewodniczący. E, gratuluję. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu kolegą Sikerski, parengus tokį gerą pranešimą. Pagalba maistu yra iš tiesų būtina. Viena vertus skurdas plinta visoje ES, tačiau akivaizdu, kad per šią žiemą yra dar daugiau kenčiančių žmonių, net 600 žmonių jau sušalo iki negyvai. Kita vertus, mes su, suprantame, kad maisto produktų jaučiamas ir perteklius, tačiau problema yra, kaip ją pateikti rinką. Lenkijoje E, pateikimo rinką e, problemų yra labai daug. Aš nemanau, kad tos programos e, remti, remti žmonės maistu turėtų būti nutrauktos. Aš manau, kad jos turi būti tęsiamos. Remiu pona Nikolsoną ir visus kitus, kurie sakė, kad šios programos turi būti finansuojamos ne per BŽUP, o per socialinę politiką. Taip yra todėl, kad BŽUP tikslai yra visiškai kitokie. Mes turime apginti maisto gamybą ir užtikrinti maisto saugą. BŽUP pagrindiniai uždaviniai yra būtent tokie, o šios programos turėtų būti išlaikytos pereinamuoju laikotarpiu. Dėkoju, ponia Vačiakovski. Dabar vieną minutę. Pone Zuber. Obrigada, senhor presidente. naujaisiais Europostat duomenimis už 2010 metais išryškėjo dramatiška padėtis. Didelis vaikų procentas ir senyvo amžiaus žmonės yra e, pasmerkti atskirčiai ir skurdui. Šitie skaičiai, ko gero, padidėjo pastaraisiais metais, kai prasidėjo taupimo vajus, e, sumažėjo e, darbo vietų ir buvo sumažintos socialinės išmokos. Ta programa turėtų ne tik pratesta, bet ir sustiprinta, siekiant, kad tiems asmenims, kurie tapo priklausomi nuo paromos, nepri, trūktų maisto produktų. Todėl ir kitoje finansavimo perspektyvoje laikotarpį nuo 14 metų iki 2020 metų reikia išsaugoti bent jau tą pačią sumą - 5 milijonus eurų ES mastu. Minuto, Ponas Skota. Presidente, cari colleghi, komisario, prezzi ragionevoli, stabilizzazione dei... Ačiū, kolegos komisijos nariai. E, manau, kad būtų protinga pasinaudoti mūsų rinką, kad paremtume neturtingiausius žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Maisto bankai yra viena iš efektyviausių priemonių. Juos finansuojame iš ES biudžeto bei valstybių narių biudžetų. Visai neseniai mes patvirtinome pranešimą, kuriame buvo kalbama ir apie e, maisto nepakankamumą. E, neprieinamumą neturtingiausiams visuomenės dalyviams, atstovams. Todėl mes turime mažinti maisto švaistimą ir padėti neturtingiausiams žmonėms. Vietos iniciatyvų e, e, šiuo tikslu yra labai daug, galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių. Reikia ieškoti galimybių tas iniciatyvas tęsti ir įgyvendinti. Ir tai galėtume daryti pagal programą, dėl kurios rytoj balsuosime. Šie dalykai gali būti organizuojami ir spontaniškai, bet neretai būna sunku rasti pagalbos dalymo kanalų. Ačiū. Ačiū ponė Skota, dabar dvi minutės ponui, ponui Nikulescu. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule comisar. Nu cred că mai trebuie să... Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, komisarė. Mes turėtume pasisakyti už maisto skirstimo programą labiausiai nepasiturintiems bendrijos asmenims. Net jeigu kompromisas buvo pasiektas paskutinę minutę, jis būtų naudingas žmonėms susidurintiems su ypatingais sunkumais. Per pastarosius 25 metus mes matome, kad ši programa yra efektyvi. Daugybė žmonių per pastarosius metus pasinaudojo šios programos privalumais. Mano paties valstybė taip pat susiduria su šia problema daugybė žmonių reikalinga pagalba maistu. Taigi mes turime pademonstruoti solidarumą ir užuojautą. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją už visą atliktą darbą, bet taip pat turiu pasakyti, kad parlamentas turi galvoti ir apie ateitį, tai yra apie laikotarpį po 2013 metų. Mums reikia tinkamo e, teisės pagrindo. Su komisija jau dėl to sutarėme, tai yra tinkamas žingsnis į priekį. Ir turime pagalvoti, kaip žmonės galėtų gauti naudos iš tokios pagalbos. Maždaug 80 milijonų dolerių buvo skirta Junktinėse valstijose e, ir vienas iš aštuonių JAV piliečių galėjo pasinaudoti šią pagalbą pro, tokia programa. Aš esu įstikinęs, kad jeigu mums pavyks rasti tinkamą sprendimą, tai galės užtikrinti ir ekonomikos augimą. Maisto pagalbos programa egzistuoja jau 25 metus ir ji turi egzistuoti tiems, kuriems yra reikalinga. Dėkoju, ponai Nikulesko. Dabar vieną minutę, ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė komisarė, gerbiami kolegos. Rytoj mes balsuosime dėl šios rekomendacijos, dėl maisto skirstimo programos labiausiai nepasiturintiems asmenims. Tai leidžia mums tęsti programą iki 13 metų. Po šių mėnesių, po daugybės institucijų ir parlamentarų įsipareigojimo, pradedant nuo vicepirmininko Sikerski ir komisijos nario Čorloš, mums pavyko pasiekti reikšmingų rezultatų. Mes nepaliksime likimo valiai 18 milijonų neturtingų žmonių. Parlamentas nekartai yra pasisakęs už šią programą ir už jos pratesimą po 13 metų. Mūsų politinė iniciatyva nebus nutraukta. Mes nepasitenkinsime vien tik rytojaus balsavimo. Mums atrodo, kad ES ateityje turi rodyti solidarumą patiems silpniausiams visuomenės nariams, ypatingai šios gilios krizės metais. Dėkoju. Ponai De Castro, dabar vieną minutę. Ponas Eilwood. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, kuris leis nevyriausybinėms organizacijams ir piliečiams pasinaudoti maisto programa 12 ir 13 metais. Praeisiais metais aš apie tai kalbėjau ir paprašiau laikytis sveiko proto, tęsti šią programą. Aš žiūriuosi, kad ši programa dar garantuota ateinantiems metams, tačiau 13 žmo, milijonų žmonių kurie dabar priklausomi tokios programos, tikrai neras alternatyvos per tuos dviejus metus. Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją, ši programa turi būti tesiama siekiant užtikrinti, kad tie, kurie neturi maisto, galėtų jo gauti. Suprantu, kad yra tų, kurie prieštarauja dėl subsidiarumo, dėl biudžeto signavimo ir kitų klausimų. Ta galima suprasti, bet Europoje yra 13 milijonų žmonių, kuriems kyla rizika susidurti su maisto stoka. Aš manau, kad e, skirdami lėšas mes galime pasiekti realių rezultatų. Mes negalime žaisti politikų, politinių žaidimų. Turime užtikrinti, kad e, programa padėtų tiems, kurie negali išmaitinti savo šeimų. Ačiū. Ačiū. Toliau vienai minutį žodis poniai Dėly. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Daugiau negu 43 milijonams europiečių grėsia maisto stoka. Ir mes iš naujo kalbame apie maisto programos pratesimą iki 2014 metų. Skurdžiausi žmonės e, užsiregistravę įvairiose asociacijose susilaukia paramos ir pagalbos. Tokių žmonių skaičiai vis didėja. Bet iškyla klausimas, kas bus po 2014 metų. Žadama sumažinti skurdo lygį e, ketvirtadaliu iki 2020 metų bet e, nemanau, kad mes turime priemonių šį tikslą pasiekti. Pagal naują finansinę bazę matome, kad ši programa turėtų būti finansuojama nuolat ir vienodai, kad e, tie, kuriems reikia, galėtų tokiamis programomis pasinaudoti. Bet uh, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti biudžetinėmis priemonėmis. Mes kalbame apie solidarumą. Solidarumą su ES žmonėmis ir tarp jų. Gerbiamas komisijos narys, skurdžiausi žmonės turi gauti sveiką, subalansuotą maistą. Ir mes turėtume pasirūpinti, kad mažiau europiečių turėtų poreikį naudotis pagalba maisto ateityje. Ačiū. Toliau ponė Girling mr president the availability of food for everybody is under. Prieiga prie maisto yra vienas iš svarbiausių civilizuotos visuomenės gyventojų poreikių. Tačiau man abejonė kelia tai, kad 500 milijonų eurų programa yra numatyta kovoti su badu. Aš nežinau, ar to pakanka. Žinoma, labai svarbu, kad ta programa būtų administracinių požiūrių veiksminga, tačiau pastarųjų 20 metų patirtis rodo, kad ne visada buvo veikiama veiksmingai. Siekiant pratesti šią sistemą ir rodant solidarumą, labai svarbu užtikrinti, kad ES žemės ūkio ir žuvininkystės gamyba būtų labai veiksminga. Tai yra vienas iš svarbiausių ES iššūkių. Tikojame, vieną minutę kalbės kolega Čimanski, ponas pirmininkė. Didėjantis asmenų, kuriems reikalinga pagalba, skaičius rodo, kad krizė paliečia vis daugiau gyventojų didėja socialiniai skirtumai, tačiau juos pastebėti yra netaip lengva. Todėl būtina tęsti šitą programą taip, kad jos rezultatai būtų matomi praktikoje. Čia nekalbama apie papildomą pagalbą prie tos, kur yra teikiama nacionaliniu lygmeniu. Labai svarbu, teikti pagalbą pagal ES teisės pagrindus. Mūsų uždavinys kovoti su skurdu, neturint iliuzijų, kad jisai pats išnyks. Reikia spręsti visas problem, socialinės problemas, todėl nereikia atsakyti šios programos ir užtikrinti, kad uh, labdaros organizacijos jau šiais metais galėtų pradėti arba pratesti savo veiklą, kuri buvo pristabdyta krizės akivaizdoje. Medio, Klas. Pane Klas, 80 milijonų europiečių jaučia alkį ir yra priklausomi nuo ES paramos. Šita parama buvo teikiama iš to pertekliaus, kuris buvo pagaminamas ES. Bendroji žemės ūkio politika pakito, tačiau šitos paramos pobūdis išliko tas pats. Mes siūlome pratesti programą iki 13 metų, tačiau iškyla klausimas, kas bus po to. Mes turime išsiaiškinti savo kompetencijas. ES negali atlikti socialinės paramos funkcijų. Kiekvienos valstybės uždavinys e, užtikrinti socialinės išmogas ir paslaugas bei paramas savo valstybės piliečiams. Tokios programos turi būti vykdomas nacionaliniu mastu ir tik tuo met jos galės būti tvarios. Reikia pakeisti situaciją iš esmės ir ilgainiui. Todėl reikia tartis su ES valstybėmis narėmis siekiant numatyti programas, kurios tikslingai padės įveikti skurdą ir nepriteklių. 50 procentų tų maisto produktų patenka į savartynus, yra išmetami. Labai svarbu apskritai išmokti vertinti maisto produktus, jeigu dauguma jaunų žmonių apskritai nebemoka virti, tai yra pagrindinė ir ekonominė, ir socialinė problema. Ačiū, ponė Klas. Toliau vieną minutę žodžiu su Tarabelai. Ačiū, ponė pirmininkė. Minutėlė, ponė Tarabela. Klausimas yra. Ne, nu, ne, nu, ne. Nu. Pone Klas, e, pona Sena turi mėlynąją kortelę jums iškėlęs. Ar sutiktumėte atsakyti? Jeigu aš teisingai suprantu kolegas, kažkas nenori pratesti programos ir nenori panaudoti pinigų ir tada mes iššvaistome didelę dalį tų pinigų o, ir nebelieka nieko, ką galėtumėm duoti žmonėms prasimaitinti. Bet e, kaip gali žmonės prasimaitinti, jeigu jie neturi pajamų, jie visiškai negali e, išskirti pinigų maistui. Labai svarbu maitintis sveikais maisto produktais, todėl reikia išmokti, kad iš bulvės, iš morkos galima pasigibinti labai skanų maistą ir tai padės kovoti su skurdu ir nepritekliumi Europoje. E, e, e, labai ačiū, ponė Klas. Dabar ponui Tarabelai žodis. Aš nenoriu apie kulinariją kalbėti, gerbiamas pirmininkė, bet man šiek tiek liūdna šiandien, kadangi mes tokią diskusiją turim organizuoti, tokių diskusijų neturėtų vykti. Tuo sudėtingu laikotarpiu kaip dabar, kai kas tarp mūsų, mes kalbam apie 500 milijonų eurų iš biudžeto, e, kurie e, teisingumo teismo sprendimu buvo šiek tiek pakoreguoti. E, nenorime skirti tos sumos, kad sumažintume 16 milijonų europiečių, kurie neturi maisto gyve, e, kančių ir palengvinti jų gyvenimą. E, gerbiamas komisarė, jūs turbūt turėtumėte išgelbėti tą biudžetą. Mes kalbam apie dešimtis milijardų bankų gelbinimui, bet negalime rasti 500 milijonų neturtingiausiams žmonėms. Liūdna, kad taip yra. Ne, mes negalime uh, pratesti tos programos ir e, po 2013 metų. Bet gerbiamas komisarė, kas bus po 2013 metų? Turim pradėti kovoti nuo pat rydienos. Negali būti net klausimo keliama, kad bus nutraukta tokia programa, nes reikalinga europiečiams, kurie yra skurdžiausi. Ačiū ponė Tarabela, nematau pono Pakso salėje. Taigi dabar suteiksiu žodį vienai minutiai poniai Tojai a questo risultato, a questo risultato positivo che si è trovato. Aš žiūriuosi, kad mums pavyko pasiekti tokio teigiamo rezultato perinamajam laikotarpiu. Tikiuosi, kad bus, baigtas ir, bus rastas ir baigiamasis galutinis sprendimas. Greitas sprendimas ir veiksmingas. Iš tiesų problema tik rimtėja, kadangi atsiranda daugiau skurdžių žmonių. Visas sektorius turi būti reformuotas. Aš kalbu apie skurdžius darbuotojus, apie vienišus tėvus auginančius vaikus, apie išsiskyrusias poras, apie neįgaliuosius, apie sergančiuosius. E, skurdo ir alkio šmėkla tiesiog vaikšto Europoje ir Kai kurie sako, kad tai yra nacionalinio suverenumo, subsidiarumo klausimas, kai kurie sako, kad turime pamokyti piliečius, kaip patiems rasti maisto. E, palikime tą klausimą valstybėms narėms spręsti, bet mes negalime panaikinti maisto programos. Šiuo metu esame labai daug jaunų žmonių, kuriems turime pademonstruoti solidarumą. Dėkoju poniai Toja, dabar vieną minutę ponas Tabačdai. Gerbiami kolegos, labai džiugu, kad šių diskusijų nesiklauso skustantis ir badaujantis, kitaip jie neapkestų ES institucijų dar labiau. Ta diskusija ir iš tikro yra labai graudi. Nors žemės ūkio situacija ES mastu ir nėra tokia gera. Mes negalėtume iš esmės atskirti žemės ūkio ir socialinės politikos šiame kontekste. Mes žemės ūkio politikos atstovai puikiai suprantame, kad pirmajame ramstyje yra pakankamai daug socialinių elementų. Tie, kas neigia tą faktą, tiesiog meluoja. Piliečiams visai nesvarbu, ar jie socialinės politikos ar žemės politikos srityje gaus pagalbą, paramą maistu, todėl raginu visuos, kurie užseima žemės ūkio politiką, nedaryti šito skirstimo ir tiesiog prisidėti prie tų pastangų, gelbėjant e, skurdžius aš vis tiek džiaugiuosi kad mums pavyko rasti kompromisinį sprendimą kurį galėsime patvirtinti ir kuris leis ateinančius du metus iki naujos daugiametės finansinės perspektyvos teikti tokio pat dydžio paramą maisto produktais labiausiai nepasiturintiems mūsų žmonėms. ir labai svarbu kad tie penki šimtai milijonų litų šimtu procentų ateis iš europos sąjungos biudžeto ir dar tikrai pritariu tam kad būtų naudojami pagaminti gaminiai tik tai europos sąjungoje ir tie maisto produktai kurie gaminami europos sąjungoje europos sąjungoje o ne iš kažkur kitur atvežti. iš tiesų tarybos noras sumažinti paramos maisto produktams dydį šiuo sunkiu laikotarpiu kai dėl krizės pagalbos reikalingų žmonių skaičius tikrai išaugo yra absoliučiai nesuprantamas. sutinku dėl to kad tiek europos sąjungos lygiu tiek valstybėse narėse šiandien privalome taupyti bet tai negali būti daroma sumažinant paramą išaugusiam labiausiai skurstančių asmenų skaičiui. visi sutinkame kad per krizę jų tikrai nesumažėjo ir taupymas šioje vietoje finansinio sunkmečio problemos neišspręstų tačiau mes nusisuktume nuo savo piliečių ir pamintume tikslus kuriuos dar prieš metus patys sau iškėlėme ištraukti iš skurdo gniaužtų net dvidešimt milijonų žmonių. Dėkoju poniai Blinkevičiūtai, dabar vieną minutę poniai Grelijai. Taip, mes turime sveikinti tą faktą, kad valstybės narės galiausiai sutarė dėl šios programos artimiausios ateities programos labiausiai nepasiturintiems žmonėms. Ši programa yra svarbi milijonams žmonių, ypatingai dėl esamos krizės. Europa nefinansuos nuo 14 metų socialinės politikos priemonių, bet mes turime ginti klėstėjimą Europoje, bet tuo pačiu metu ir orumą, nes orumas yra pažeminimo prieš priešą. Pirmininkas sako, pane Grilie, ar galėtumėte lėčiau kalbėti? Aš labai atsiprašau, noriu paprašyti, kad lėčiau kalbėtumėt. Pabandysiu. Aš sakyčiau, kad orumas yra vienas iš ES pamatų. Suprantama, e, kad orumas, ir aš vengiu paminėj, graikų paminėjimo čia, orumas reiškia, kad žmonės turi prasimaitinti, pasišildyti ir neapsiriboti e, pareiškimais, kad jie yra mažuma ir kad jų likimą nulėmė teismo sprendimas. Mes turime siekti konkrečių pagalbos tiems žmonėms tikslų visoje Europos Sąjungoje. Minuto, señora... Dėkuoju, ponė Grelė, dabar vieną minutę, ponė Kadenbach. Ačiū pirmininkė komisarė. Viena vertus man palengvėjo, kadangi buvo surastas teisinis pagrindas siekiant padėti žmonėms, kuriems pagalba reikalinga. Taip pat aš su palengvėjimu uh, galvoju apie laikotarpį po 2013 metų ir tikiuosi, kad bus rastas sprendimas. Labai svarbu iš anksto pastebėti simptomus ir užtikrinti, kad ES politikai vykdo tokią politiką, kuri tiesiog veda į skurdą. Žinoma, krizė yra susijusi su finansų žlugimu. O dabar mes prieime prie to, kad reikia skirstyti maistą, tačiau tą paskirstimą reikia organizuoti skaidriai, teisingai, nes kita vertus atsitiks taip, kad ta pagalba taps nereikalinga. Šita pagalba turi būti tiekiama kaip simptomų įveikimo priemonė, tačiau ne ilgalaikė priemonė. We, we Perėsime prie spontaniškų pasisakymų. 18 kolegų yra pasisakę, užsirašę kalbėti. Jūs žinote, kad aš galiu suteikti žodį tik tai penkiems kolegoms. Žinoma, pabandysiu tinkamai parinkti kalbėtojus, gal netgi suteiksiu žodį devyniems kolegoms. Dėsdemera. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad šita paramos maistų programa turėtų būti ilgalaikė. Ypač krizės akivaizdoje mes turėtume parodyti kuo didesnį solidarumą, todėl šios programos atsisakymas nebūtų tinkamai suprastas. Skurstantiems labai visai nesvarbu, ar ta pagalba bus pateikiama iš žemės ūkio politikos fondų ir nesvarbu, ką apie tai mano, mano teisingumo teismas mes turime nenutraukti tos pagalbos apimties, kuri buvo prieinama iki šiol. Mes turime parodyti solidarumą ir užjausti tuos milijonus skurstančiųjų ir vargstančiųjų krizės akivaizdoje, kadangi jie pateko į labai sudėtingą situaciją, turiu omenyje senyvo amžiaus žmonius, žmonės e, sergančius, e, žmonės be pastogės Taigi aš raginu jūs visus parodyti solidarumą. Ponas Danielis. Gerbiamas pirmininkė. skurdas yra politinis, ekonominis ir socialinis fenomenas, todėl reikėtų spręsti šią problemą, pritaikyti integruotas priemonės. Šita programa, žinoma, neišspręs visos problemos, tačiau kita vertus skurstantiems visai nesvarbu, iš kur bus teikiama šita pagalba - iš žemės ūkio politikos ar socialinių fondų. Ta programa yra labai svarbi siekiant užtikrinti minimalų išgyvenimo šansą tiems žmonėms. Aš norėčiau priminti, kad mes, politikai, atsakingiau turėtume veikti, turėtume ieškoti konkrečių finansavimo šaltinių šiai programai įgyvendinti. Žinoma, tie išmetam, išmetami, kaip jūs sakėte, kilogramai maisto produktų galėtų būti sugražinami į šitą paramos grandinę. Ponas Bovė, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, šiandien kai kas sako, kad ši programa neturi nieko bendro su BŽUP. Aš noriu pasakyti ne. Akivaizdu, kad šiandien BŽUP e, yra sujama su maisto saugumu, maisto apsirūpinimu ir e, maisto produktai turi būti prieinami visiems piliečiams ir jau turi užtikrinti ūkininkų ateitį. Tai yra vienos iš pagrindinių vieningų ES politikų tikslas. Mes turime pamaitinti visus ES piliečius. Šiandien mes e, turime, e, galime finansuoti ITER skirdami milijonus eurų, bet e, kai kurios valstybės narės nesugeba rasti, pritar, nesugeba pritarti programoms pamaitinti neturtingiausių žmonės. Taigi aš noriu pasakyti, kad BŽUP ir socialinės sistemos yra tarpusavėje susijusios. Mes turime užtikrinti užtikrinti galimybę neturtingiausios žmonėms gauti maistą. Aš noriu pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika turėtų dėti daugiau pastangų, kad ir neturtingiausi žmonės galėtų pasinaudoti jos gaminamą produkciją. Ačiū. Toliau ponas Broviks. Rubiks. Paldies. Rubiks. Es kopā ar tiem daudziem miljoniem nabagu. Ačiū, ponė pirmininkė kartu su milijonais neturtingiausių žmonių visoje Europos Sąjungoje aš labai džiaugiuosi ir esu dėkingas Europos komisijai, kad ji kartu su taryba e, sugebėjo pasiekti sutarimą pratesti šį programą. Kalbame ne tik apie maisto programą neturtingiausiams žmonėms. Ši programa svarbi ir žemės ūkiui. Pavyzdžiui, Latvijoje praėjusiais metais buvo apie 185 tūkstančiai e, žmonių, kuriems reikėjo, kurie gavo maisto pagalbą. E, tai yra vienas iš dvylikos. Ir aš sutinku su tais, kurie sako, kad toliau ateityje taip pat tokia programa bus reikalinga. Ir aš įsivaizduoju, kad maistas galėtų būti paimamas iš intervencinių išteklių, atsargų. Šimtų procentų tas maistas galėtų būti apmokėtas iš ES biudžeto. ir tas maistas turėtų būti pagamintas ES. Ačiū. Ponas Paška, žodis jam. Ačiū už galimybę pasisakyti, ponė pirmininkė, komisarė. E, taryba užblokavo programos vykdymą keliariems metams. Dabar galiausiai mes vėl grįžtame prie to klausimo, kad e, ši programa galėtų būti tesiama 12 ir 13 metais. Yra pateiktas laikinasis e, sprendimas ir į Europos parlamento pasiūlymus buvo atsižvelgta, kad maistas būtų įgyjamas konkurencingais metodais, kad e, maistas būtų gaminamas Europoje. Mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi biudžeto aukštutinės ribos 500 milijonų eurų. Mes turime siekti, kad būtų veiksmingai skirstomi maisto produktai, kad patys neturtingiausi galėtų pasinaudoti šią programą. Tačiau, komisarė, mes norime, turime pradėti galvoti apie naują programos formatą po 13 metų. Jeigu mes nieko nepadarysime, tai po 13 metų skurdžiausiai gyvenantis piliečiai nebegaus paramos maistu. Ačiū, ponė Paška. Ponas Kalinovski. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Europos Sąjunga nėra klėstėjimo ir taikos oazė, kaip daug kas gali pagalvoti. Ekonominė krizė rodo, kad žmonės yra sunerime, jie prašo paramos. Europoje Daugelis žmonių susiduria su problema, jiems sunku išgy, išmaitinti savo šeimas. Ši paramos maistų programa yra be galo svarbu, svarbi. 18 milijonų piliečių naudojasi šią programą ir aš nekalbu čia apie bedarbius ar benamius. Nepamirškime, kad yra 40 milijonų piliečių Europoje, kurie gyvena skurde. Yra dar 40 milijonų piliečių, kuriems kyla grėsmė susidurti su skurdu. Aš labai džiaugiuosi, kad institucijoms pavyko rasti įgyvendinamą sprendimą. Žmonėms reikia paramos, pagalbos, jiems e, neįdomi yra teisinės, teisinio pagrindo problema. Dabar ponia Malkova. Ačiū ponė pirmininkė, galimybė gauti maisto produktus turėtų būti pagrindinė kiekvieno piliečio teisė, tačiau statistikos duomenys rodo, kad taip nėra. Aštuntais metais pagalba maistu. Ta programa pasinaudojo daugybė piliečių aštuoniose valstybėse narėse. 2010 metais jau 18 milijonų žmonių naudojasi programa. Kylantis nedarbas ir gilėjanti krizė reiškia, kad esama vis daugiau skurdžiai gyvenančių žmonių priklausomų nuo pagramos maistu. Todėl tie piliečiai ir ateityje turėtų išlikti mūsų akiratėje, jiems bus reikalinga ši programa. Tačiau ši programa turėtų būti ne tik prieinama piliečiams, ji turėtų būti veiksminga. Tarkime, Slovakijoje kartais paskirstimas užtrunka per nelik ilgai ir jį lydi įvairūs nesusipratimai, todėl procesas sulėtėja. Todėl visa grandinė, maisto perskirstimo grandinė turėtų būti kaip galima trumpesnė ir veiksmingesnė. Ačiū, poniai Morkovai, ponia Antonescu. De comisar, creșterea din ultimii ani a prețurilor pirmininkė, komisarė, maisto produktų kainų kilimas, taip pat ir perkamosios galios mažėjimas palėtė socialiai jautrius gyvenančius gyventojų sluoksnius. Šitos programos pratesimas yra labai pratesimas yra labai svarbus tiems 80 milijonų gyventojų, kurie tuomet nesikreips pagalbos į nacionalinius biudžetus. Aš džiaugiuosi, kad pagaliau buvo pritarta kompromisu ir kad buvo atblokuotos tos lėšos. Tikiuosi, kad ES artimiausių metų prates šią paramą mastu, maistu ir tikiuosi, kad šita programa po kitame finansavimo laikotarpė taip pat bus įgyvendinama. Ir paskutinis kalbės Obamaja. Ačiū pirmininkė. Yra toksai posakis, kas greitai padeda, padeda dvigubai labai svarbu, kad šit tos lėšos būtų numatytos iš atitinkamo fondo, o ne iš intervencinių e, programų. Todėl labai svarbu būtų vietose e, skatinti atitinkamų struktūrų įsikeit, įsisteigimą, struktūrų, kurios teiktų šitą programą vietose reikėtų kurti labai mažas struktūras, mažas lankščias programas, kurios galėtų padėti e, e, tiems, kuriems reikia programos ir galėtų naudotis žemės ūkio produktais. Žinoma, ilga, ilgainiui tokių programų, paramos programų taip pat prisireiks. Mes negalime jų visiškai e, užblokuoti. Komisijos narys. Pone pirmininkė, ponius ir ponai, norėčiau sureaguoti į keletą pasisakymų. Maisto programa neturtingiausiai žmonėms e, yra viena vertus e, susijusi su BŽUP dvigubu tikslu. E, Mes turime užtikrinti nuolatinės ir teisingas pajamas ūkininkams, tai yra intervencinis mechanizmas rinkoje. Kita vertus, turime užtikrinti prieigą prie maisto visiems ES piliečiams. Ir per daugelį pasisakymų apie tai buvo kalbama. Sakoma, kad mes intervenci rinkos intervencijomis turime e, prisidėti prie skurdžiausių pamaitinimo. Mes e, turime sukurti tokias priemonės e, ir pagal bendrą žemės ūkio politiką. Todėl Europos komisija ir siūlo išlaikyti šią programą, net jeigu e, valst... visuomeninių išteklių nebeužtenka. Problema nėra išspręsta, poreikis toliau išlieka, todėl Europos komisija siūlo toliau tęsti šią programą pagal socialinę politiką netiesa, kad nėra Europos socialinės politikos, taigi egzistuoja Europos socialinis fondas, galiu Jums priminti. Ir ES ir ES komisija yra ne vienintelės, kurios kūrė socialinę politiką, tai yra valstybių narių sritis, bet tai netrukdo mums dirbti savo ruošto. Aš galiu sureaguoti ir į pasisakymus tų, kurie nemato šių programų ateities po 2013 metų. Galiu pasakyti, kad Europos komisija pasiūlė išlaikyti šį biudžetą pagal Europos socialinę politiką. Dabar tas pasiūlymas biudžetui yra pateiktas tarybai ir parlamentui svarstyti, kurie priims savo poziciją ir po to, koks bus priimtas sprendimas čia ir taryboje, priklausys biudžeto ateitis. Žinoma, Europos komisija niekada nėra atmetusi e, teisėkuros iniciatyvos iš jūsų pusės toje srityje. Taigi tą aš galiu Jums pasakyti. Be abejo, net jeigu e, ši programa nebus įtraukta į socialinę politiką, netrukdys mums uh, E, galvoti apie kitas problemas. Turime pagalvoti apie maisto švaistimą, apie mytybos e, įpročių pakeitimą. Europos komisija, Europos parlamentų ir tarybai pateiks idėjų ir tą kryptimį. E, dar norėčiau atsakyti ponui Anjo, kuris išsakė pastabų skirtų komisijai. Pone Anjo, galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija niekada nerekomendavo e, ūkininkams gaminti mažiau. Mes sakėme, kad reikia gaminti geriau. Tai būtų protingesnis mūsų darbo apibūdinimas. Ponui Stojanovui taip pat norėčiau pasakyti e, dėl e, to, kad Bulgarija nedalyvauja pagalbos neturtingams programoje, kad mes E, nesukūrėme prievalės valstybėms narėms naudotis tomis programomis, bet valstybės, kurios nori, gali tai daryti. Taigi tiek aš galiu pasakyti, noriu Jums padėkoti už pastangas paremti šią programą ir džiaugiuosi, kad netgi turėdami tokį sprendimą mes galime užtikrinti programų pratesimą bent jau artimiausiams dviejams metams. Ačiū. Ačiū gerbiamas. Sikerski pabaigai. Aš reiškiu pritarimą šiai programai. Aš džiaugiuosi, kad tai idėjai pritarė ir kiti kolegos. Labai džiugu, kad ES komisija ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti šią programą. Žinoma, yra pateikti įvairiausi šios programos įgyvendinimo būdai. Europos Teisingumo teismas atkreipė dėmesį į teisinį pagrindą. Jis visiškai neprimė sprendimo dėl poreikio ir dėl būtinybės. Teismo sprendime yra kalbama tik tai apie teisinį pagrindą, kuris atrodo yra nepakankamas. Tačiau tai visiškai nesvarbu tiems, kuriems ta pagalba reikalinga. Tai yra Europos parlamento diskusijų dalykas. Programą įgyvendama tos valstybės, kurios dalyvauja šioje programoje, tą paminėjo komisaras. Šita programa gali būti tęsiama iki 20 metų, tačiau po 13 metų reikėtų numatyti jos įgyvendinimui kitą teisinį pagrindą. Ir tikiuosi, kad jis kartu, bendradarbiaujant visoms institucijoms, bus surastas. Žinoma, reikia numatyti tos programos įgyvendinimo e, priemonės. Svarbu, kad būtų pasiekta rezultatų, kurių yra siekiama. Žinoma, reikia pasitelkti pagalbant sukauptą valstybių narių patirtį, taip pat nevyriausybinių organizacijų patirtį, Labai svarbu, kad ateityje būtų bendradarbiaujama ir su valstybių narių vyriausybėmis. Būtina užtikrinti, kad tie asmenims, kurie, kuries, kuriems reikalinga tokia pagalba, pa, pa, parama maistu, galėtų dalyvauti darbinėje veikloje. Žinoma, labai svarbu taip energingai spręsti šią problemą ir ateityje. Kitas darbo tvarkės klausimas.